Alors, euh, chers collègues, avant de passer la parole. Mėly kolegos, prieš suteikdama žodį poniai Georgijevai, norėčiau kai ką priminti dėl 18 darbo tvarkės punkto. Pakeitimus reikia įteikti iki gegužės 26 vidudienio, tai yra iki rytojaus vidurdienio. Dabar periname prie mūsų darbo atvarkės tikrai svarbios temos. 2012 m. humanitarnės pagalbos prioritetai. Man tikrai labai malonu pasveikinti mūsų komiteto posėdėje komisijos narę Kristaliną Georgijevą. Kalbėsime apie struktūrinį dialogą ir svarstysime, svarstysime komisijos darbų programą 2012 metams. Jūs tikriausiai prisimenate, kad pagal pagrindų susitarimą tarp parlamento ir komisijos patraštą 2010 spalio mėnesį Parlamentarai turi, mūsų komis, e, komiteto nariai turi galimybę išsakyti savo mintis e, ir komentuoti komisijos numatytus projektus visų metų eigoje. Komisija dar galutinai nepatvirtino savo 2012 programos ir mes kaip tik laiku šią, šios, šią programą įsvarstysime su ponia Georgieva. Po mūsų susitikimo uh, Po šio susitikimo koordinatoriai e, apsvarstys šio susitikimo su komisarė išvedas ir parengs rekomendacijas, kurios bus perdėtos pirmininkų suigai. Tai bus rekomendacijos dėl komisijos e, darbų programos 2012-iesiems. Taigi daugiau nedėlsdama suteikiu žodį e, poniai Georgievai. Merci, madame la présidente. Madame la présidente, um, honorable members, uh, ladies and Dėkuoju pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, kolegos. Tikrai džiaugiuosi turė, gavusi šią progą vėl lankytis jūsų komitete. E, tikrai vertinu visus mūsų susitikimus, galimybę keistis nuomonėmis ir tikrai tikiuosi išgirsti jūsų konstruktyvius naudingus komentarus. Pastarąjį kartą pas jūs lankiausi spalio mėnesį ir po to tikrai matėme daug įvykių pasaulyje, arabų pasaulyje, daugybė pokyčių, taip pat e, konfliktas Libijoje, krizė Dramblio kaulo krante, e, tragedija Japonijoje. Ir galbūt vienas įvykis e, tiksliau, kai kurie įvykiai netaip nu, dažnai nušviečiami žiniasklaido, bet jie taip pat aktualūs. Tai yra įvykiai Sudane, Demokratiniai Kongo Respublikoje. Labai svarbu be abejo kiekvienoj tokioje situacijoje, bandyti ieškoti sprendimų, padėti. Aš visai nesnai keliavau. Per pastarį pusmetį labai daug keliavau, buvau ir Tailandė, ir e, Jemenė, mačiau, kokios ten kyla problemos, kiek tūkstančių žmonių uh, E, yra tapę pabėgėliais, bando pereiti sienas į kitas valstybės. Tai akivaizdžiai rodo, kad didėja pažeidžiamų žmonių skaičius ir mes turime jiem padėti, turime daugiau dėmesio skirti pagrindiniam vertybėm ir užtikrinti, kad pasaulis būtų geresnė vieta visiems. Tačiau e, negalime nuleisti rankų, negalime nieko nedaryti, turime imtis konkrečių veiksmų. Uh, Ir būtent todėl aš esu pasiryžusi peržiūrėti mūsų politiką ir tam tikras priemonės atsižvelgiant į dabar kylančius iššūkius. Ir mano pagrindinis tikslas - pristatyti jums naujausią informaciją apie tai, kokia yra mūsų pozicija dėl keturių prioritetų, kuriuos pristačiau per praeitą mūsų susitikimą. Pirma, stiprinti mūsų gebėjimus reaguoti į nelaimės. Antra, peržiūrėti humanitarnės politikos sistemą. Trečia, įkurti savanorišką humanitarnės pagalbos centrą. Ir ketvirta, stiprinti pagalbos teikimo politiką. Pradėsiu nuo nelaimių valdymo. Turime tikrai daug įrodymų, e, koks svarbus yra šis klausimas. Pateiksiu pavyzdį. Japonija. Turėjau vykti į Aziją ir dalyvauti tarptautinėme renginyje, kurio metu turėjo būti simuliuojama mūsų reakcija į 7,5 balų stiprumo žemės drebėjimą, kuris sukrečia Indoneziją ir Aziją. Tad aš tikrai nu- nuvykau į Japoniją, tačiau tai buvo ne kažkoks seminaras, o realiai Tuo metu Japonija patyrė 9,5 balo žemės drebėjimą, taip pat kilo didžiulės problemos dėl brandolinės jėgainės. Ir aš pamačiau, kad realybėje viskas buvo šimta kart blogiau nei bet kokiose mūsų simulacijose. Tad akivaizdu, kad reikia ieškoti geresnių priemonių ir džiugu, kad dėl pagalbos tikrai buvo sutarta tarp įvairių valstybių narių. Būtent todėl iki šių metų pabaigos mes pateiksime pasiūlymą dėl uh, peržiūros tam tikrų teisės aktų tokiais atvejais, dėl tam tikrų priemonių, kurias reikia panaudoti, dėl pajėgumų didinimo ir dėl finansavimo. Taip pat pradėjome viešas konsultacijas su pagrindiniam suinteresuotom šalim ir birželio viduryje vyks susitikimas su suinteresuotom šalim ir aptarsime poveikio vertinimą. Taip pat noriu pabrėžti, kad mes vertiname jūsų komitete vykdomą darbą, taip pat šio komiteto nuomonės projektą, kuri muskardinį pranešimas dėl pajėgumų. Aš tikrai tikiuosi, kad ir toliau savo pasiūlymuose išlaikysite ambicingus tikslus ir ačiū Jums už paramą. Jūs tikrai um, daug nuveikėte šioje srityje ir aš tikiuosi, kad per ateinančius metus elgsitės lygiai taip pat. Toliau pabrėšiu, kad mums labai svarbu yra veiksmingumas, kad ES atsakas reakcija būtų veiksminga kad būtų skiriama būtent ta pagalba, kurios reikia, ten, kur jos reikia, per minimalų laiką. Taip pat siekime pagerinti kaštų ir naudos santyki ir labai dažnai tikrai apsimoka apjungti mūsų pajėgumus ir turimus išteklius. Taip aš svarbu šiais sunkiais biudžeto laikais. Labai svarbu taikyti ir tą savanorišką principą, tačiau kai pradėsime jį taikyti, labai svarbu, kad numatytumėm ir skatinamasias priemonės valstybėm narėm. Ir jos turi būti nuolat pasiruošusios reaguoti ir tam būdėjimo režime. Taip pat labai svarbu kad užtikrinti, kad mūsų reakcija ir pajėgumai būtų matomi. E, dažnai mes galim reaguoti, galim padėti, tačiau žmonės to tiesiog nežino. Tad reikia stiprinti mūsų reakciją į nelaimės ir pajėgumus. Taip pat turime daug dėmesio skirti ir nelaimių prevencijai. Turime europinį solidarumą mobilizuoti ir apjungti jį su nacionalinė atsakomybė, imtis tam tikrų priemonių, kurios yra skirtos uh, E, nelaimių ir katastrofų pasiekmėms mažinti arba joms eliminuoti. Būtent todėl mes teiksime įvairius pasiūlymus dėl rizikos pasiekmių mažinimo 2012 metais. Na, aš tikrai daug dirbsiu nagrinėjant šį klausimą. Labai svarbu užtikrinti, kad būtų teisingai investuojamos lėšos, todėl kad investavus vieną eurą į pasiruošimo darbus galima sutaupyti 7 eurus nuo gelbėjimo darbų. Toliau apie humanitarnės politikos sistemą. Du 2010-aisiais mes pradėjome vidutinio laikotarpio peržiūrą e, mūsų europinio veiksmų plano ir parlamentas taip pat prisidėjo prie šio proceso. Per ponios Tifler savos iniciatyvos pranešimą taip pat prisidėjo ir taryba, nes jie patvirtino savo išvadas praeitą savaitę. Bendrai yra sutarama, kad pagrindiniai principai ir tikslai išdėstyti tame bendrame sutarime yra svarbus ir yra teisingi. Ir turime ir toliau užtikrinti, kad humanitarinė politika remtųsi humanitariniais principais kad tai būtų atskirta nuo užsienio politikos ir nuo gynybos politikos. Noriu paminėti tris sritis, kuriuom reikėtų ir toliau skirti daug dėmesio. Humanitarinės pagalbos veiksmingumas, ES humanitarinių veiksmų nuoseklumas, išsamumas bei ES indėlio į tarptautinę humanitarinę sistemą stiprinimas ir didinimas. Norėčiau, jei leistą trumpai apie šiuos tris principus pakalbėti. Akivaizdu, kad pagalbos veiksmingumas yra ypatingai svarb, svarbus klausimas. Ir reikia, kiek galima geriau, panaudoti kiekvieną įmanomą eurą, kurį turime. Taip pat reikia geriau koordinuoti mūsų reagavimą, paskirstyti geriau darbus tam, kad e, pasiektumėm geresnių rezultatų ir kad nesigautų taip, jog tik tai labiausiai nušviestos spaudoje krizės ar nelaimės gautų finansavimo, o kitos būtų pamirštos. Kokių konkrečių veiksmų galime imtis? Priminsiu, kokios e, priemonės numatytos mūsų programų 2011-iesiams. Turime 96 metų reglamentą, kuriuo ir naudojamės. Tačiau e, atsirado ir tam tikrų naujovių, tiek institucinių, tiek politikos. Ir pavyzdžiui, teisinis pagrindas humanitariniai pagalbai 214 straipsnis Lisabono sutartyje Taip pat priminsiu, kad buvo patvirtintas ir europinis konsensusas. Turime visą tai peržiūrėti, išsiaiškinti, ką tai mums reiškia. Turime įvertinti riziką ir duodamą naudą tų naujų priemonių. Manau, kad e, humanitarinės pagalbos principai Europoje turi judėti į priekį, o ne atgal, negalime žengti atgal. Ir todėl noriu pabrėžti kad mes tikrai labai atidžiai, atsargiai vertinsime bet kokius pasiūlymus dėl to, kaip reikia judėti prieki, kaip turi būti viskas reglamentuojama. E, Greitų laikų pradėsime konsultacijas su savo partneriais humanitarnės pagalbos, su valstybėm narėm, taip pat su Europos parlamentu. Atliksime išsamų poveikio vertinimą ir juo remdamėsi galėsime dirbti toliau. Na, manau, jeigu tikrai viską darysime teisingai, tai tuo met komisijos pasiūlymą dėl nuo reglamento gausite kitų metų pradžioje. Ir galbūt kai kam atrodys, kad tai bus per vėlai, bet aš prašyčiau mum duoti mum pakankamai laiko, kad mes galėtume parengti gerą pasiūlymą. Ir labai svarbu tą pasiūlymą atskirti susijęti su būsimu finans, finansavimu būsimam laikotarpiui. Apie tai dar pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Toliau, kitas rytis, kurią norėčiau akcentuoti - nuoseklumas ES humanitarnės pagalbos teikimo veiksmuose ir reakcijoje. Mes turime tam tikrą, tam tikrą mandatą, tam tikrus įgaliojimus, tačiau turime užtikrinti, kad ES vieningai galėtų reaguoti į tam tikras nelaimės. Ir viena tema, kurią norėčiau paminėti, man labai svarbi, tai yra ryšių kūrimas tarp humanitarinės ir vistomosios pagalbos. Šis aspektas labai svarbus ir mes privalome užtikrinti, kad žmonės nukentėję nuo didelių nelaimių, nuo katastrofų, gautų skubę pagalbą, kurios jiems reikia ir kad jie palaipsniui pereitų į rekonstrukcinę pagalbą, į vystomąją pagalbą. Tiesiog turime užtikrinti, kad jeigu jau išgelbėjame žmonės, išgelbėjame jų gyvybę, nepaliekame jų vėliau likimo valiai, o duodame jiems ir tam tikrų priemonių toliau kiptis į gyvenimą, nes kitaip tas nuveiktas darbas, jų gyvybių gelbėjimas bus nuėjęs per niek. Tai akcentuoja, kaip svarbu taikyti tą holistinį, visą apimantį požiūrį. Kartu su komisaru Piebalks E, mes jau aptarėme šį klausimą. Tai yra, kad pagalbos teikimas, humanitarinė pagalba ir vystomoji pagalba turi būti susiję. Ir mes turime sukurti tam tikrą politikos sritį, tam tikrą sistemą, kuri leistų lankščiau teikti pagalbą per pereinamąjį laikotarpį. Ir dar vienas dalykas e - ES indėlis į tarptautinę humanitarinę sistemą. Sustiprintas indėlis. Mes esame vienas iš pagalbos teikėjų, davėjų ir turime uh, taip pat daryti įtaką ir tarptautiniai humanitarniai darbo atvarkiai. Jei neklysta, Andrew Mitchell jum pateikė informacijos vakar, kuri buvo labai naudinga ir aš iš esmės pritariu pagrindiniai minčiai, kurią jis išsakė Mums reikia tikrai geriau suderinti tikslus, reikia stipresnio vadovavimo, iškesnio vadovavimo ir mes turime kolektyviai visi kartu kurti tam tikrą procesą, kuris leistų padėti pasiekti bendro sutarimo, taip pat kaip tai įvyko tūkstančio vystimosi tikslų atveju ir vadovaujantis tais tikslais, tais kriterijais galėsim toliau sėkmingai vykdyti savo darbą. Turiu pasakyti, kad mūsų laukia puikia proga, nes kitais metais minėsime 20 metų po eko įkūrimo ir reikėtų pasinaudoti tą progą ne tik peržiūrint tai, kas jau nuveikta, bet ir planuoti ateitį. Trečias prioritetas mano portfelyje yra Europos savanoriško korpuso arba fondo įsteigimas. Žinome, kad Europoje e, savanoriškas savanorių darbas yra tikrai gan gerai vertinamas ir net apie 20 procentų Europos piliečių užsima tokią savanoriškų darbų, savanorišką veiklą ir nelaimių atveju tikrai esame pasiruošę padėti vieni kitiem. 2010-aisiais mes patvirtinome komunikatą, kuriame uh, buvo teigiama, kad reikia pradėti bandomąjį etapą ir e, po jo 2011-aisiais jau pateikti konkrečius pasiūlymus dėl tokio korpuso, dėl tokio fondo e, įsteigimo. Birželio pabaigoje e, jau bus įsibėgėjusi ta bandomoji fazė, tas etapas, vykdome daug konsultacijų ir E, atsižvelgiant rezultatus, kuriuos gausime, mes 2012 e, pateiksime teisėkuros pasiūlymą. Ketvirtasis prioritetas yra maisto pagalbos politikos stiprinimas. Jau praėjo tie dešimtmečiai, kai maistas pigo, kainos krito. Dabar matome, kad maisto kainos nuolat didėja. Nepamirškime dar kitų aplinkybių, tokių kaip klimato kaita, kaip vidutinės klasės stiprėjimas besivystančiose šalyse. Atsižvelginti visą tai, akivaizdu, kad kainų kilimo tendencija išliks tokia pati ir tai reiškia, kad ir toliau didžiulės neigiamas pasiekmes jaus skurdžiausiai gyvenantys žmonės. Būtent todėl mes turime daug dėmesio skirti tarptautinės maisto pagalbos konvencijos modernizavimui. Ir galiu Jūs informuoti, kad mes tikrai vadovaujame e, klausimams dėl šios konvencijos ir jau pasiekta didžiulės pažangos. Tai yra beveik susitarta, kad pagalba maistu turėtų būti priemonė visiškai nesusijusi su lobizmu ir neįtakojama lobizmo. Mes Europoje esame nusprendę, kad perteklinės žemės ūkio produkcijos negalima e, priskirti prie pagalbos maistų, kiek žinau, tokiam principui pritarė ir Kanada, taip pat ir JAV. Net JAV, kuri tikrai labai tvirtai laikėsi įsikibų savo pozicijos. Tačiau tai yra tik tai vienas iš daugelio klausimų. Kitas svarbus klausimas yra mytyba. Ir būtent šiuo klausimu mes esame pasiryžę daryti didžiulės pažangos, judėti į priekį. Noriu beje padėkoti parlamentui kad, už tai, kad jie taip domisi mytybos klausimais. Taip pat ačiū tiem, kas sprendė šį klausimą iš vystimosi politikos pusės. Taip pat noriu padėkoti Gabrielai Zimmer, nes ji mytybos klausimų rengia svarbų pranešimą. Apibendrinsiu. Šiandien kalbame e, apie tam tikrus klausimus, bet jie turi būti matomi daugiametės finansinės perspektyvos kontekste. Ir iki birželio pabaigos komisija pateiks konkrečius pasiūlymus dėl tarp institucinių dėrybų, dėl jų pradžios Kokia mano pozicija dėl šių keturių prioritetų? Akivaizdu, kad mum yra daromas didžiulis spaudimas dėl finansavimo. Mum dabar skiriamas biudžetas akivaizdžiai yra per mažas, nepakankamas ir taip ir jau ne vieni metai, nes mes turime prašyti, kad mums būtų skirta daugiau lėšų iš rezervų. Aš pati esu fiskalinė prasme atsakingų asmenų stovyklos atstovė ir būtent remiantis tokia idėja, tokia filosofija, aš suprantu, kad reikia elgtis labai atsargiai, reikia riboti riziką, ypač tuo metu, kai mūsų šalyse žmonės kenčia, kai yra apkarpomos lėšos. Būtent todėl biudžetą reikia žiūrėti atsargiai ir objektyviai skirstyti finansavimą ir paskirti jį taip, kad jis atitiktų poreikius Tai būtų maždaug 1 milijardas eurų per metus, tiek reikėtų. Taip pat turime užtikrinti ir rezervą. Reikia numatyti pakankamai rezervų, e, kuriuos galėsime panaudoti tuo met, kai mums prireiks papildomų lėšų ir beje, devynis metus iš pastarųjų dešimt mums reikėdavo panaudoti rezervo lėšas. Esu buvusi daugelį šalių, tiek mūsų valstybių narių, tiek šalise už ES ribų. Ir visur aiškiai mačiau, kad Europa jau užsitarnavusi didžiulę pagarbą tiek iš savo piliečių, tiek iš kitų šalių piliečių, kurie kenčia nuo nelaimių, nuo tragedijų. Taip yra todėl, kad mes vadovaujame solidarumo principais ir tai yra teisinga. Vis dėlto pasaulis keičiasi, darosi vis sudėtingesnis, vis trapesnis ir todėl turime stengtis dar labiau išlaikyti stabilumą ir saugumą ir užtikrinti tokį saugų ir stabilų gyvenimą savo piliečiams. Ačiū. Alors, je vais passer la parole euh, aux députés. Je... Suteiksiu žodį parlamento nariams. Susiteikiau žodį visų pirma savo. Pone komisijos narė, norėčiau pati užduoti klausimą. Žinau, kad reiktų teikti pasiūlymą dėl 96 metų reglamento dėl humanitarnės pagalbos peržiūros. A, reikės konsensuso priimant, patvirtinant e, pakeitimus, ar jūs manote, kai kurios valstybės narės gali pasiduoti pagundai bandyti teiktis individualius pasiūlymus. Taip pat Kaip Jūs vertinate situaciją, nežiūrint įvairiausių politinių įsipareigojimų dėl humanitarnės pagalbos teikimo? <clears throat> Taip pat, e, ar galėtumėte mums papasakoti, kaip komisijoje vyksta darbai, pasirengimas kitos finansinės perspektyvos peržiūrai, ypač akcentuojant humanitarnę pagalbą? Žinau, kad įvyko pirmasis konsultacijų raundas su partneriais, rengiant teisėkuros e, pasiūlymą dėl dėl e, kai kurių uh, svarbių projektų, pavyzdžiui, dėl greito reagavimo pajėgų, dėl valstybių narių lėšų panaudojimo skubiais atvejais. Ir noriu užduoti štai kokį klausimą. Uh, kaip užtikrinti ilgalaikių, ilgos trukmės laikotarpių, kad būtų viską, tie ištekliai tinkamai panaudojami, kaip, kokias patrauklias priemonės reiktų patvirtinti, kalbu apie automatinę kofinansavimo taisyklės taikymą, transporto priemonių panaudojimą. Pone Kretų, žodis Jums. Like to... Ačiū. Norėčiau vis pirma padėkoti komisijos nariai už tai, kad jie atėjo mūsų posėdį. Mums tikrai labai svarbus šis struktūrinis dialogas su jumis ir mes labai vertiname tai, kad jūs radote laiko pas mus ateiti. Socialdemokratų frakcijos narių vystimosi politikos komitete vardu noriu ne tik pateikti klausimą, bet noriu akcentuoti mūsų pasiūlymą dėl 2012 humanitarnės pagalbos. Mes žinoma pritarėme visiems jūsų išsakytiems pasiūlymams. Tai tikrai geros mintis ir mes norėtume, kad jie būtų įgyvendinti. Kalbant apie 2010 komunikatą dėl tvirtesnio Europos atsako į gamtinės katastrofas ir humanitarnės pagalbos, mes pagidautume e, teisėkuros pasiūlymo 2012 dėl ES civilinės apsaugos pajėgų kūrimo dėl civilinio apsaugos mechanizmo planavimo. Taip pat reikėtų užtikrinti geresnį veiksmų ir veiklos koordinavimą tarp išorės veiksmų tarnybos ir komisijos, ypač suteikiant pagalbą didžių, di, di, didelių e, gamtinių katastrofų atveju. Taip pat mes manome, kad reikia siekti didesnio konsensuso dėl humanitarnės pagalbos teikimo. Ir manau, manome, kad reikia surenkti mokymus, ypač išorės veiksmų tarnybos diplomatams e, humanitarnės pagalbos klausimais. Mes norime, kad būtų mm, kuo plačiau skaičiama informacija apie ES strategiją dėl humanitarnės pagalbos. Mes siūlome peržiūrėti ES humanitarnės pagalbos reglamentą numatyta 2011 paskutinėme ketvirtyje. Taip pat norime, kad kai kurių priemonių vykdymas būtų patvirtintas deleguotais įsteisės aktais. Kalbant apie teisėkauros pasiūlymus dėl uh, Europos humanitarnės pagalbos laisvanorių korpuso, tai tokio korpuso panaudojimas turėtų būti įmanomas tik tiekiant pagalbą nukentėjus nuo gamtinių nelaimių. Taip pat reikia nepamiršti ir e, katastrofų padarinių mažinimo darbų. Taip pat norėtume savo frakcijos vardu šį pasiūlymą jums perduoti. Ir aš tikiuosi, norėčiau pasiūlyti kitose, kitais metais, man atrodo, kai kuriuose valstybėse narėse bus labai sudėt, labai sudėtinga padėtis nes tik tai Kipras tenkino savo e, pasižadėjimus, įvykdė savo pasižadėjimus dėl humanitarnės pagalbos teikimo. Galbūt tai yra tam tikra tradicija ir kultūros dalis, tai galbūt kitais metais galėtume surenkti dviejų dienų susitikimus ne tik su naujųjų valstybių narių vyriausybėmis, bet ir nevyriausybinėmis organizacijomis šitų valstybių. Aš tikiuosi, kad kolegos suvoks, kaip svarbu yra ir toms valstybėms plačiau dalyvauti, nes, pavyzdžiui, Šiaurės Europos valstybių mąstymas ir požiūris yra diametraliai priešingas nuo pietinių valstybių mąstymo. Ačiū. Kip Kipro indėlis skaičiuojamas pagal tam tikrus e, metodus taikomus apskaičiuoti oficialią vystamąją pagalbą. Pone Georgieva, man labai džiugu Jūs čia matyti ir man taip pat labai džiaugiuosi tuo, kad taip sutelkėte dėmesį ir į veiklą po suteikus nedidėliotinus pirmuosius, pirmąją pagalbą. Taip pat norėčiau paklausti, ar bus kokie nors komunikatai, kaip mes sužinosime apie, ar bus oficialių pareiškimų apie jūsų minėtą veiklą. Praėjus, praėję metai buvo kupini vairių nelaimių, jūs buvote, turite tikrai daug užduočių. Ar mes ką nors turėtumėme pasimokyti, kodėl turėtume išmokti iš tų uh, visų bandymų suteikti pagalbą, gal kažką kitaip reiktų daryti ateityje. Kalbant apie Libiją, galbūt e, reikia humanitarinę pagalbą teikti draugės su karinė apsauga. Ką Jūs apie tai manote? Ar Jūs pritartumėte tokiam pasiūlymui ar ne? Jūs minėjote pagalbos efektyvumą ir numatoma netrukus vyksianti posėdį susitikimą. Ką Jūs manote, tas e, susitikimas turėtų aptarti humanitarnės pagalbos klausimais? Ponas Svensonas. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, tikrai labai visada jūsų pasakymai padrasina ir labai malonu jūsų klausytis. Ačiū už tai, kad esate čia. Aš pritariu jūsų išsakytai minčiai, kad humanitarinė pagalba turi progresuoti, eiti priekino, neregresuoti. Pritariu jūsų minčiai ir dėl humanitarinės pagalbos koordinavimo į, orientuoto į ilgalaikę vystamąją pagalbą. Noriu paklausti jūsų štai ko. Paprašyti jūsų štai ko. Daugiau pakalbėti apie ES pagalbos įvairių planų koordinavimą, nes egzistuoja tam tikras atotrukis tarp visomosios pagalbos ir koordinavimo. Reiktų vengti galimų tokio atotrukio egzistavimo pasiekmių. Pone Georgiai, važiuotus tik jums. The... Uh, Dėkui už klausimus ir užsakytus pastebėjimus. dėl ponios Stifler pasisakymo. Noriu pasakyti štai ką. Yra 96 metų reglamentas, kuris galioja. Mes jį peržiūrėjome, įvertinome ir nusprendėme, kad principų e, pagalbos teikimo mechanizmų požiūrių tai yra geras reglamentas. Žinoma, galima įti priekin institucijų plėtros kontekstą, žiūrėti taip, kaip pasaulis keičiasi. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad atsiranda naujų donorų, kad mums atsiranda naujų užduočių. Tačiau daryti visą tai turime išmintingai, nes kai imiesi kažko, paaiškėja, kad tai yra pokyčių galimybė, bet nebūtinai tai yra konstruktyvus pokyčiai, nebūtinai jie veda priekin. Ir kai kuriuose valstybėse narėse e, dėl įvairiausių priežasčių stebime štai ką. Europos teikiama humanitarnė pagalba. Ji turi būti pagrista poreikiais. Toks požiūris turi būti patvirtintas. Tarptautiniu mastu jis toks požiūris yra patvirtintas. Ką jis reiškia? Mes e, nekreipiame dėmesio į politinius, politinius simpatijas, į tikėjimą. Vienintelė mūsų, vienintelė mūsų kelrodė gairė yra kenčiantis žmonės ir mūsų tikslas turėtų būti padėti tokiems žmonėms Mes, europiečiai, ir siekime padėti žmonėms, kuriems tos pagalbos reikia. Ir taip prisėdame prie saugumo ir stabilumo pasaulyje. Kitas tikslas - mes taip rodome pavyzdį kitiems. Ir tai yra humanitarnė pagalba, tai ne politinis instrumentas, tai ne priemonė nusipirkti balsų, ne priemonė pakeisti žmonių įsitikinimus, bet tai yra galimybė padėti žmonėms, suteikti jiems pagalbą, kuomet jiems tos pagalbos labiausiai reikia. Ir būtent tokio principo turime laikytis. Mane labai padrasino štai, kas prieš porą dienų lankiausi Rusijoje, susitikau su nepaprastųjų situacijų ministru Šoigūnu ir užsienio reikalų ministrų. Ir rusai man pasakė, kad jie norėtų, jog humanitarinė pagalba būtų nepolitizuojama. Kitaip sakant, jie yra mūsų sąjungininkas šioje srityje, jie turi liūdnos karčios praeities patirties. Taigi, jei klausėte manęs apie riziką, tokia rizika yra pati grėsmingiausia. Ir man atrodo, kad kai kurie žmonės gali, yra linkę teiktis sumeskime viską krūvon. Humanitarnės pagalbos, užsienio politika, viską. Taip bus geriau. Ir jie, tokie žmonės taip daro, nuoširdžiai tikėdami, kad taip jie siekia kilnių tikslų. Tačiau kartais, kaip žinote, kelias į pragarą būna grįstas labai gerais norais. Todėl nepaprastai svarbu skirti laiko ir apmastyti. Ir jei nusprendžiame šį reglamentą peržiūrėti, turime tai daryti, turėdami labai aišku planą ir laikyti labai aiškę strategiją, kaip toliau dirbsime, kaip tas planas rutuliosis. Pone Kretu, mes to tikimės 2012, o ne 2011 pabaigoje, nes nenorime patys savo šauti į koją ir taip neturėti, nebeturėti laiko siekti reikalingos pažangos, kalbant apie kalbant apie papildomumą ir nuoseklumą. Taigi turime nepamiršti, turime atkreipti dėmesį į vystomosios pagalbos priemonės stabilumo instrumentą. Ir šiame kontekste matome štai, kad stabilumo priemonė yra gana lanksti ir galime į, į, nesunkiai susijęti mūsų pastangas. Visnomosios pagalbos finansavimas, e, visomosios pagalbos fondų rengimas užtrunka ilgą laiką, įgyvendinimas taip pat užtrunka. Ir ta, Taip ir susidaro tas atotrukis ir spraga, apie kurią kalbėjome. Dėlėme pasaulyje turėtų egzistuoti pereinamasis laikotarpis. Nereikia naujų priemonių. Man atrodo, kad dabar, dabar galiojančias priemonės mus leidžia tai daryti, jeigu norime iš, išplėtoti finansinę, fiskalinę erdvę. Ir atsakant į ponios Kretų ir ponos Vensono klausimus, apie tai, kaip geriau galėtumėme dirbti šioje srityje. Noriu pasakyti, kad padariau tokias išvadas. Visų pirma, reikia sukurti finansinę erdvę visomosios pagalbos srityje. Kitaip sakant, visomosios pagalbos finansavimas turi e, vykti lankščiau ir sparčiau. Antra, reikia sukurti paskatas ir daryti spaudimą ir humanitarnės pagalbos, ir visomosios pagalbos specialistams užtikrinti, kad jie dirbtų drauge. Pavyzdžiui, bendras poreikių vertinimas. Tai dabar vykdoma, ypač po didelių tam tikrą teritoriją ištikusių nelaimių. mums reikia jau būti susitarus, kaip mes, kokiu pagrindu mes sieksime tų projektų įgyvendinimo. Aš užsiemiu vystimusi, dabar dirbu humanitarnėje srityje. Visomąją pagalbą užsimanti žmonės mano, kad humanitarinės pagalbos teikėjai tik tai siekia gelbėti gyvybės, tačiau jie čia pamirštama skurdo, nuskurdimo uždaro rato priežastis. Aš kalbėjausi su savo, su savo šalies buvusiu vadovu ir kal, būtent bandžiau įtikinėti jį tuo. Situacija po, situacijos po krizių, po gamtinių nelaimių turime suteikti, įgalinti galim, vietos bendruomenė. Ir kalbėjau apie tai su Pasaulio banko prezidentu. ir susidarius, jeigu matome, kad situacija yra nestabili, mes turime tiksliai žinoti, kaip turime elgtis, kaip reaguoti, kokiu priemoniu imtis finansiniu požiūriu jūs, mūsų piliečių atžvilgiu, aš esu prisėmusi atsakomybę, kad humanitarinės pagalbos, pagalbos skirtas lėšas mes skiriame gyvybių saugojimui. Negalime jų panaudoti švietimui. Mes, aš pasistengiu, kad tomis lėšomis būtų išgelbėti vaikai. Kažkas kitas atsakingas kitoje tarnyboje rūpinasi lėšomis, kurios skirtos tų vaikų švietimui, tų išgelbėtų vaikų švietimui. Reikia dirbti drauge komandomis ir taip pat būtina atsiskaityti už pasiektus rezultatus ir akcentuoti, ko sieksime. Dramblio kaulo Respublikai skirta 60 milijonų iš humanitarnės pagalbos, 180 iš visomosios pagalbos. Tai yra puikia proga mums suderinti, su, koordinuoti savo pastangas. Jeigu norime, kad žmonės galėtų prasimaitinti, jiems reikia pinigų, bet mokėti galima už atliktą darbą. Galime apmokėti, mokėti už darbą. Vykdome projektus, kurie siekia konkrečių tikslų. Ir būtent taip galime siekti pažangos šioje srityje teisėkuros pasiūlymai dėl ES reagavimo į krizių pajėgumų sustiprinimą. Ko mm, turime užtikrinti, kad tie pasiūlymai būtų paremti tvirtų pagrindų. Būtina, kad atsakingos patirties turinčios komandos priimtų sprendimus ir suvoktų, kaip geriausiai panaudoti turimus įgūdžius ir patirtį. Kai kuriais atvejais net nereikia teisėkuros aktų ir pasiūlymų priimti tuos aktus. Kartais tiesiog galima pasakyti, me, valstybės narės yra įsipareigoję skirti tiek ir tiek, e, kuriant laisvanorių pajėgas. Čia egzist, atsirand, štai kokios spragos dar egzistuoja ir taip mes štai pasiūlymai, kaip tas spragas užpildyti. Ir galbūt reikia prašyti daugiau lėšų iš valstybių narių arba skatinti našiau naudoti transportą, numatyti kažkokią rinkliavą už paslaugas arba skirti nedidelę dalį. nedidelę dalį reikalingų, reikalingo kapitalo. Uh, Bet svarbiausia, kad kai aš ateisiu su tokiais pasiūlymais pas jūs, aš turėčiau jūsų palaikymą. Žinoma, mes susitrauksime į tokių projektų ir pasiūlymų rengimo procesą. Svarbiausia, kad sistema funkcionuotų, veiktų, nes 93 procentai žmonių mano, kad ES turi reaguoti vienu balsu, pasisakyti vienu balsu įvairių sudėtingų situacijų ir nelaimių atveju kalba, atsakant į ponios kretų klausimą apie išorės veiksmų tarnybą. Labai svarbu pasiskirstyti darbus. Mes esam tie, kurie reaguoja pirmiausiai. Pirmieji e, teikiame pagalbą, humanitarinę pagalbą per civilinę saugą, civilinės priemonės. Ir jei reikia, mes sukuriam tam tikrą koordinavimo mechanizmą. E, kad valstybės narės galėtų dislokuoti savo pajėgas, skirti pagalbą. Ir jeigu tai yra nelaimė už ES ribų, mes visą tai susijęme su išorės veiksmų tarnyba. Jeigu yra politinė dimencija arba gynybinė dimencija, tai tokie klausimai, tokie atvejai jau perdodami EIVT. Jau nekartą beje esame tai pasielgę ir aš tikrai žinau, ką mes darom, kaip mes veikiam. Ir šyrit E, kitame komitete manęs paklausė vieno dalyko, kuris gal ir jum įdomus. Buvo klausta, ar reikia vien, vieno krizių valdymo kambario, vieno centro. Ar reikia vieno centro, kuriame būtų sprendžiami visi tokie e, krizių klausimai, tiek karinių krizių, tiek aplinkosauginių, tiek visokių kitokių. Iš praktikos, e, iš to, ką mačiau Rusijoje, JAF ir taip toliau, galiu pasakyti, kad ne, Reikia geros koordinavimo sistemos civilio apsaugai bei humanitarinės pagalbos teikimui. Nes aptariant vieną klausimą, prie stalo sėdi žmonės, kurie pirmiausiai reaguoja. Taip pat atskirai reikia ir politinio karinio reagavimo į krizę centro ten irgi tam tikri konkretus asmenys turi sėdėti, kai reikia karinio įsikišimo arba politinio sprendimo. Turbūt pamenate e, prezidentą Obamą, e, kaip jis elgėsi stebėdamas e, operaciją prieš Bin Ladeną. Jis tuo metu buvo Baltuosiuose rūmose, jie turi krizių valdymo kambarį ir iš ten viską stebėjo. E, bet beje nuo ten maždaug kilometras, yra įsikūręs centras, kuris yra skirtas humanitarinės pagalbos krizių klausimams. Ir beje, JAV turi tam tikrą sistemą, e, kuria, kuri tikrai yra na, labai gera mano nuomonė ir FEMA E, jų sistemoje, taip pat krizių valdymo sistemoje dirba. Tačiau mūsų šalise yra šiek tiek kitaip viskas ir tie, kas yra atsakingi už krizių valdymą, kai kurios šalis, e, pavyzdžiui, Italija ar Prancūzija, tai e, yra atskiri valdymo centrai. Krizių valdymo centras yra atskirai, civilio apsaugos centras atskirai, humanitarnės pagalbos centras irgi atskirai ir jie sėdi skirtingose ministerijose. E, ir todėl turi, aišku, vieni su kitais kontaktuoti ir bendradarbiauti priklausomai nuo to, kokio pobūdžio tai yra krizė. Aš pritariu, kad reikia daugiau mokymų, ypač mums svarbiems žmonėm, kariškiam, vystimosi bendruomenės atstovams. Tačiau tiesa yra ta, kad pastarojų metų krizių buvo itin daug. Mano darbuotojai yra nuvargę, išvargę, aš taip pat esame išsisėmę. Deja, paroje tik, 7, tik 24 valandos ir savaitėje tik 7 dienos ir laikas yra mūsų priešas. Taip pat ištekliai irgi mes jų daugiau nebeturime, negalime jos iki begalybės ištemti. Ir krizės nuolat vis komplikuojasi, jeigu norime dirbti kiek galima geriau, turime tai suvokti ir turime ruoštis. Buvo kalbėta apie reglamento peržiūrėjimą, savalaikį peržiūrėjimą, lankstumą. Taip, be abejo, tai yra svarbus aspektas, nes jei būsime nelankstus, tiesiog žmonės mirs. Nepamirškime, kad kiekviena krizė yra skirtinga. Dėl savanorių korpuso labai atsargiai elgiamės, neskubame, todėl kad norime būti užtikrinti, kad tai, ką pasiūlysime, bus geras pasiūlymas. Toliau. Rizikos mažinimas. Taip, vienas iš tikslų, mes jo siekiame, tai yra ir mūsų teisėkuros vienas iš tikslų, ir bendradarbiavimo su kitom institucijom tikslų, ir tai bus įrašyta į prevencijos dokumentą. Taip pat noriu jum padėkotų šį pasiūlymą dėl naujų valstybių narių. Tai labai svarbu. Tuo labiau, kad tiek humanitarnės pagalbos, tiek vystimosi komisarai abudu yra iš naujų valstybių narių. Ir aš Bulgarijos atstovams sakiau, kad net nebandykite kalbėti apie 0,50 procentų. Na taip, aišku, irgi turi laikytis tam tikrų reikalavimų ir turi atitikti tam tikrus procentinius dydžius. Toliau, kokie diskusijų rezultatai? Minėjau ponios Keller klausimą, ko pasimokėme iš praeitų metų. Po kiekvienos krizės mes peržiūrime rezultatus ir bandom išsiaiškinti, ką padarėm vienaip, ką kitaip, ką darysime kitaip ateityje ir tada tai stengiamės įrašyti teisėkuros pasiūlymus ir kitaip planuoti mūsų darbą. Tikrai daug ką ką išmokome, įrašysime į pasiūlymą dėl to um, krizių centro, nelaimių reagavimo centro. Na, o man asmeniškai svarbiausia, ką aš išmokau, yra štai kas. Kai reikia dirbti sudėtingos krizės atmosferoje privalome koordinuoti savo darbą su valstybėmis narėmis. Europa turi kalbėti vienu balsu ir dirbti kartu. Mes tikrai negalime kritikuoti kitų. Dėl jų prasto koordinavimo negalime kritikuoti JAF ar rinktinių tautų, jeigu patys nekoordinuojame savo darbo. Antra, visuomet turime paisyti labiausiai pažeidžiamų asmenų interesų, nes dažniausiai jų balsas yra blogiausiai girdimas, e, pavyzdžiui, Palestinos okupuotos teritorijos. C. Zona. Joje 60, 62 procentai jos yra vakarų krante ir tai yra ta zona, kuri nesusilaukia pakankamai visuomenės dėmesio Tačiau būtent toje zonoje gyvena labiausiai pažeidžiami žmonės, beduinų bendruomenės. Tad mes, kaip humanitarnės pagalbos teikėjai, visuomet turime nepamiršti šio principo, kad turime susiekti su labiausiai pažeidžiamais, išsakyti jų nuomonę, juos paremti ir jam padėti. Nes jie neturi savo atstovų, mes turime jam padėti. Nori? dar viena išmokta pamoka, kad ir kaip tai jokingai skambėtų, bet visuomet reikia tikėtis pačių netikėčiausių dalykų. Beje, Vašingtone dalyvavau viename renginyje ir uh, Aš sakiau, kad, na, jau 14 mėnesių dirbu tą darbą ir turbūt jau mačiau visas įmanomas tragedijas, nelaimės ir taip toliau. Išskyrus. Aha. Ir kai kurias tas nelaimės mačiau net kelis kartus, jos kartojosi per tos 14 mėnesių. Tačiau negalima sakyti, kad jau mačiau viską, nes po to įvyko tragedija Japonijoje. Atsiprašau, kad aš taip ištempiu savo pasisakymą, bet. Tad dar kartą pabrėšiu, kad bendradarbiavimas nėra vienos krypties eismo gatvė. Jis turi vykti abiem kryptim ir negalima sakyti, kad tai yra išsivyščios šalis, neišsivyščios ir taip toliau. Ne, bendradarbiauti turime kar, turime visi bendradarbiauti, turime dirbti kartu ir daugiausia skaudžių nelaimių, katastrofų parklubdė būtent išsivyšęs stipresias šalis - Australija, Japonija, pavyzdžiui. Japonai suvokia, kad jie, kad ir kokie išsivystę bebūtų, bet jie nemoka priimti pagalbos, jie nėra tam pasiruošę. Toliau Libija ir karinių pajėgų dislokavimas. Mūsų pozicija labai aiški. Humanitarinė pagalba priklausys ir nuo karinės pagalbos. Tačiau toks sprendimas būtų priimtas jau tik tai kaip paskutinis žingsnis, kai mes kitaip negalėsime ten patekti. Li į Libiją galime dar patekti, kad ir kaip sunku tai būtų, Būtent todėl nesikreipiame į eufor, neprašome tų pajėgų. Jeigu jau nebegalėsime niekaip kitaip perduoti pagalbos, tai tuomet kreipsimės į eufor. Vienaip ar kitaip, man atrodo, kad net ir uh, vadovaujant civiliams gali prisidėti kariuomenė, panaudoti galima, pavyzdžiui, karinius laivus tam, kad evakuotumėm sužeistus asmenis iš Libijos. Panaudoti karinius lėktuvus galime, kad e, nuskraidintumėm pagalbą į Libiją, į Pakistaną, pavyzdžiui. Tiesiog nugabenama ta pagalba, tos prekes ir paskui vietoje esantys žmonės tai išdalina. Dėl eufor turiu pasakyti štai ką. EUFOR mandatas yra apribotas Junktinių tautų rezoliucija, e, kuri teigia, kad jie negali būti dislokuoti vietoje. Ir tai reiškia, kad turime užtikrinti prieigą humanitarniams darbuotojams, nes kari, kariškių dislokavimas viską labai ribotų. Pagalvokite apie misratą. Kaip E, padėti misratai, jei ten nebūtų kariškių, kurie užtikrintų saugumą aplink miestą. Tad mes esame dėkingi, kad Junktinės tautos vienbalsiai patvirtino tokią rezoliuciją, kuri išgelbėjo Bengazio žmonių gyvybės. Už tai esame dėkingi. Tačiau, kol mes turime prieigą, kol mes galime dar kažkaip teikti humanitarinę pagalbą, tai turime tai ir daryti ir uh, neprašyti karinio įsikišimo, nes karinis įsikišimas būtų jau pati paskutinė priemonė. Toliau dėl veiksmingumo dar klausėte, bet aš nelabai supratau klausimą, tad gal, gal po to po posėdžio galėsime viską išsiaiškinti. Klausimas buvo dėl Bursane vykstančio sustikimo dėl pagalbos veiksmingumo ir kokius klausimus susijusius su humanitarnė pagalba reikės aptarti. E, porą veiksmingumo klausimų. Pagalbos teikimo e, priemonių galimybės per NVO, pavyzdžiui, ir taip toliau. Ir reikia aptarti galimybės gerinti bendradarbiavimą tarp šių įvairių institucijų, kurios teikia pagalbą ir užtikrinti, kad nebūtų dubliuojamos uh, funkcijos ir kad keli, pavyzdžiui, asmenys ar organizacijos netlikinėtų tos pačios funkcijos. Antra svarbi pastaba. Kaip pagalba susijęti su atstatymo darbais ir kaip užtikrinti atskaitomybę, kaip visą tai išmatuoti, kaip matuoti pažangą galime konkrečiai matuoti rezultatus, nes, kaip sakiau, praeitais metais išleidome 1,1 milijardo eurų, e, padėjome 140 milijonų žmonių, teikdami maistą, pastogę, gydimą ir taip toliau. Tad tai yra statistika, skaičiai, kurie padeda geriau suprasti pažangą ir kuo daugiau tokios informacijos pateiksime, tuo labiau visi matys, kad mes dirbame veiksmingai. Bet aišku, dar pakartosiu, kad labai svarbu koordinavimas visam vystimosi kontekste. Ačiū dabar žodis ponui Giorensui. Merci. Je crois qu'il faut d'abord dire que euh, le département de Mme Georgieva est extrêmement. Visų pirma, reikia pasakyti, kad ponios Georgievos skyrius dirba labai veiksmingai, jie visada visur matomi, tinkamai reaguoja ir aš būtent apie tai noriu ir užduoti klausimą. Jūsų darbo pobūdis e, reiškia, kad jums tenka imtis daugybės dalykų, kad, nes katastrofų negali suplanuoti. Bet aš noriu paklausti tik klausimą apie katastrofas, kurias galima prognozuoti, numatyti prieš ilgą laiką. Turiu omeny bado atvejus. Ir ar ES gali čia užtikrinti kažkokią e, papildomą indėlį nešti vakarų, vakarų Afriką? Man atrodo, kad tame regione reikia veikti tam tikrų regionų pagrindų. Jeigu Nigerio, Nigerio Nigerija užauga derlius, kurio pakanka tos šalies gyventojams ir jeigu užtikrinamas Mm, laisvas prekių judėjimas, tai gyventojai, kurių perkamoji gale yra tinkama, gali, gali užsitikrinti tos, tų maisto produktų egzistavimą. Tačiau atsargos planuojamos netinkamai ir vis dėlto ne, neužtikrinamos neužtikrinama mytyba, prasimaitinti žmonės negali norėčiau kai ką priminti. Prieš kolonizatoriams įžengiant į tas žemės, e, tos valstybės vykdė tokią atsargų kaupimo politiką, pagal kurią, pavyzdžiui, buvo taip planuojama, kad kiti trys metai bus sausros metai. Jeigu taip planuoji viską, tai gali apsisaugoti nuo, nuo daugelio katastrofų. tačiau nacionaliniu mastu neįmanoma e, apsisaugoti nuo tokių nelaimių. Reikia regionų mastu sutelkti pastangas. To, reikia įsivaizduoti tokias didžiulės teritorijas, kaip, kaip, pavyzdžiui, Prancūzijos, Vokietijos, Angnės karalystės, bet mes kalbame apie veikėjus, kurie galėtų įsikišti, daryti įtaką regionų mastu aspektu. Kaip manote, kaip viską reiktų organizuoti? Reik, tikriausiai reiktų strateginės partnerystės sutarčių, taip pat reiktų sudaryti sutartis dėl apsirūpinimo maisto produktais. Tai sutartis turėtų pasirašyti 15-16 valstybių. Jeigu tiems, kurios, kurios valstybės tam nepritarė, reiktų elgtis griežtai su jomis. Nes jeigu jos siekiant užtikrinti galimoms, kelią galimoms maisto produktų krizėms, Tai reiškia, kad atvinkamai elgdamasi valstybė prisima automatiškai atsakomybę. Aš nesitikiu atsakymo į šį klausimą šiandien, nežinau, kad jis yra tikrai sudėtingas, bet aš noriu tokį pasiūlymą išdėstyti ir noriu paklausti, ar įmanoma pabandyti e, eksperimento tvarka tokį e, pasiūlymą, tokį metodą išbandyti, jums draugė dirbant su pono Pibalkso ofisu ir ponu Deguchtu, ir, ir išsiaiškinti, ar, ar toks pasiūlymas būtų naudingas. Na, tai nepadės išvengti visų galimų katastrofų, bet tai padėtų užkirsti kelią tam tikroms katastrofoms. Mm. Na, apie tai, aišku, ne, nebus, nepasirodys e, sensatingų pranešimų spaudoje, bet tai bus, tai bus darbas tinkama kryptimi. Ar jūs manote, kad galima dirbti šią kryptimį, tokias strategijas kurti? Galbūt galima būtų parengti dokumentą, kur būtų pristatyti, išanalizuoti jūsų ir mm, pono Pibelkso kompetencijos klausimai ir mūsų e, siūloma strategija tų trečiųjų valstybių atžvilgių.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 gerbiu ir metodus, kuriais jūs dirbate. Manau, mes daugumą klausimų galime pasiekti, pasiekti kompromiso ir susitarimo. Tačiau ne visiškai sutinku su kai kuriais jūsų pasisakymais. Jūs pasakėte, Barakas Obama sekė įvykius, kaip buvo nužudytas Osama bin Ladenas. Na, nežinau, ar tai tiesa, bet kai mes kalbam apie humanitarinę pagalbą, humanitarinį aspektą, tai matome. Tik tai nieko iš esmės nepamatėme, tik tai sužinojome kad kažkas išdalino afrikiečiams daugybę biblijų, bet išstumė juos iš jų gyvenamų teritorijų. Todėl sakoma, jūs, amerikiečiams sakome, jūs atėjote su Biblija rankose, o mes turėjom savo žemę, o kai jūs po kurio laiko mes apsižiūrėjome, kad mes žemės jau nebeturime, turime tik tai tas Biblijas nėra jokio apsaugos mechanizmo. Ir ką Jūs manote, kaip humanitarinė pagalba galėtų paveikti tokias situacijas? Čia yra truputėlį kita situacija negu kad badas ar kažkokie, m, mm, kažkokios katastrofos. Vis dėlto labai pavojinga yra politizuoti humanitarinę pagalbą ir naudotis ją kaip instrumentų išstumint žmonės iš jų gyvenamų vietų. Kita problema - humanitarnės pagalbos nutraukimas ir žmonių palikimas likimo valiai arba nuobaudos šaliai, kuri esą nevykdo tokios tinkamos politikos. Čia norėčiau paminėti ir Kipro pavyzdį, kuris taip pat yra okupuota teritorija ir kartais E, nevykdo savo įsipareigojimų dėl to, kad negali to padaryti. Na, dabar suteikiu komisariai vėl žodį ir paskui diskusiją baigsime, nes daugiau pasisakančių nėra. Back, uh, topic, uh... Norėčiau grįžti prie pono Gerins pasiūlymo. Mes dirbame ir dirbame nemažai, bendradarbiaujame su maisto programomis ir mėginame silpniausiose šalise šiek tiek sustiprinti žmonių perkamąją galę, stiprinti jų rinko, patekimo į kitų šalių rinkos galimybės. Jeigu, sakysim, Rusija sustabdo savo eksportus, e, tai mes tengiamės bent jau paveikti, kad ji nenutrauktų humanitarinės pagalbos. Taigi nėra taip, kad mes visai nieko neveiktume. Kaip pernai, pernai Nigerija, Malija, Nigerijos šiaurėje ir kitose šalise į pietus nuo Saharos iš, buvo iškilęs bado pavojus, tai daug informacijos net apskritai nepateko į žiniasklaidą ir na, apie tai nieko nebuvo žinoma, kadangi buvo labai gerai pasiruošta ir katastrofai kelias buvo užkirstas. Bet jūs esate teisus, perspektyvos, iš kurių mes žvelgiame į problemas, turi būti labai įvairios. Mes stengiamės bendradarbiauti su kitomis institucijomis, su Žemės ūkio komisaru, su ponu Piebalks. Ir reikėtų dar įtraukti ir kitas rytis, ir kitus komisarus į šį bendradarbiavimą. Mes tikrai dar grįšime prie šios temos ir prie jūsų pasiūlymo. Na, Obamos pavyzdys, kuris čia buvo minėtas, esą jis galėjo stebėti Bin Ladeno nužudimą. Nežinau, gal tikrai nereikėtų čia juoktis iš to, ir nesu tikra, kad viskas ten taip ir buvo, bet yra tam tikri politiniai humanitarnės pagalbos aspektai ir to niekaip negalime išvengti. Bet kuriuo atveju aš didžiuojuosi tuo, kad komisija priėmė sprendimą, kurio dėka mes, aš ir ponas Piebalks, darome tai, ką darome. Mes galime priimti objektyvius sprendimus ir mes įgauname naują, kitą statusą, kai dirbame tose šalise, kuriuose įvyko kažkokie, na, ne visai mums priimtini dalykai, galbūt ne, tai, ką, ne visai tai, ką mes norėtume matyti. Aš suvokiu tai, ką jūs pasakėte, bet interpretuoju tai taip. Jeigu nori, kad į tave žiūrėtų rimtai, neužtenka vien tik tai sutelkti paje žmonių ir pinigų išteklius ir jais paremti, tačiau reikia iš principo laikytis ir savo moralinių nuostatų. Tai. Ačiū. Kitas posėdis mūsų komiteto turėtų vykti birželio 14 dieną, prasidės 15 valandą ir 15 dieną nuo 9 ir nuo 15 valandos. Dėkojame komisariai, kurie atvyko į mūsų posėdį. Jūs visuomet atvykstate labai konstruktyviai nusiteikusi ir mes dėkojame Jums už pokalbį ir iki greito pasimatymo. Euh, Taigi mūsų posėdis baigėsi, bet dabar prasidės uždaras posėdis šioje posėdžių salėje ir vyks pasikeitimas nuomonėmis su ponia Malon iš Eko biuro kalbėsime apie uh, pagalbos maisto produktais 99 metų konvencijos peržiūrėjimą ir dėrybas dėl šios konvencijos. Salėje gali likti parlamento nariai, jų padėjėjai, frakcijų darbuotojai ir komiteto sekretoriato darbuotojai bei tarybos ir komisijos darbuotojai. Todėl kviesčiau visus kitus išeiti iš salės, padaryti tai tyliai, kad, galėtume, kad mes galėtume tęsti savo darbą. Ačiū visiems už supratimą.